Baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą. 11.30 rytoj balsuosime dėl rezoliucijos projekto, o dabar pereisime prie vienos minutės kalbų pagal darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį. Pirmenybę teiksiu tiems e, parlamento nariams, kurie nespėjo pasisakyti per praėjusią vienos minutės kalbų sesiją. Taigi pradėsime nuo tų, kurie nespėjo ir žo, iš karto žodės vienai minutė ponui Ungurano. Ačiū ponė pirmininkė. Vasario ketvirtąją šių meno, metų Rumunijos prezidentas e, e, priėmė sprendimą, pagal kurį buvo e, patvirtintas Rumunijos dalyvavimas JAV antiraketinės gynybos sistemoje. Viską dar turės patvirtinti parlamentas, taip pat parlamentas e, bei prezidentas pabrėžė, jog šis e, mm, skydas nukreipęs prieš Rusiją, mes esame strateginiai partneriai ir norime užtikrinti didesnį Europos saugumą. Atsižvelgiant į esamus į tarptautinius iššūkius. Rumunijos ir JAV susitarimas e, sustiprins e, saugumo sistemą vis, tarp visų sąjungininkų ir tikiuosi, kad Europą pasveikins šį svarbų susitarimą. Ačiū ponui Ungurijanu, o dabar viena minutė poniai Dansilo. Prašom. Nėra kolegės? Jeigu nėra, tai viena minutė ponai, e, poniai Skridlevska. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė turiu išreikšti milžinišką nerimą dėl to, kaip stipriai pablogėjo Lenkų padėtis Lietuvoje. Lietuva yra ES valstybė narė, nepaisant to, ten yra uh, pažydinėjimas Lenkų tautinės mažumos teisės. Yra sritis Lietuvoje, kur Lenkų sudaro 60-80 procentų visų gyventojų, nepaisant to, jie negali naudoti Lenkų kalbos kaip antrosios kalbos yra draudžiama dviejomis kalbomis e, pažymėti, e, e, pavyzdžiui, gatves, taip pat Lenkų mokyklos yra sulietuvinamos, o atgaunant nekilnojamą turtą Lenkai yra diskriminuojamos. Taip pat yra apribojamos Lenkų tėvų teisės. Taigi reikia paklausti, ar mes gyvename iliuzinių ar realių vertybių Europoje. Nuo mūsų priklauso, kuria kryptimi judės Europa. Ar mes užmerksime akis prieš šią akivaizdžią diskriminaciją, ar vis dėlto užtikrinsime, kad Europoje būtų gerbiamo žmogaus teisė. Toliau vienai minutės ponas Perėjo. Gracias, señor presidente. Quiero plantear este parlamento. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau kreiptis į parlamentą ir paraginti jį pasmerkti štai ką bendrijos pietose. Valencijoje yra senas miestas pavadinimu Kabajal, kurį rengiamasi sugriauti, nes jis jau daugiau nei 30 metų yra negyvenamas. Vienas iš jo kvartalų turėtų būti sugriautas. Miesto gyventojai kreipėsi į vietos valdžią, sakydami, kad projektas turi būti sustabdytas. Miesto taryba atsisakė e, pak, išklausyti žmonių nuomonės ir dabar e, šis paveldas bus ekspropriuotas. kaip gali. Tikrai būtų apgailėtina, jeigu taip ir įvyktų. Ačiū, ponė Perijo, ponas Busoji vienai minutiai. Săptămâna trecută am participat la reuniunea Comisiei de Cooperare Parlamentară. Praėjusią savaitę dalyvavau uh, ES ir Moldovos Respublikos draugystės delegacijos posėdėje. Mes kalbėjome apie e, skat, santykių skatinimą, apie Moldovos santykius su ES ir kalbėjome apie pažangą įvairiose srityse. Ir ta pažanga yra aiškus ženklas, jog ta šalis nori prisistoti į ES. Praėjusią savaitę suvokėme, kad to šalies vyriausybė turi politinės valios kurti uh, E, tikrą demokratiją ir klestinčios ekonomikos šalį. Aš džiaugiuosi, kad šių metų sausio mėnesį įsigalioja asociacijos sutartis. Ir ES turėtų palaikyti e, liberali, e, liberalizuotą vizų režimą su Moldovos Respublika. Mes turėtumėme paremti to šalios vyriausybę, sutikdami finansinę paramą, kiek įmanoma greičiau, bei taip pat e, suteikdami ekspertų paramą įvairiose srityse, pavyzdžiui, teisingumo srityje ir ekonomikos klausimais. Ačiū, ponia Busoj, dabar ponas Černieski vienai minutiai. Panie Przewodniczący, niestety po raz kolejny. Ačiū. Deja, vėl tenka prabilti apie Lenkų teisės vienoje iš valstybių narių Lietuvoje. Būtų galima Įsivaizduoti, jeigu valstybė priklauso Europos Sąjungai, tai ši valstybė gerbė visas Europos Sąjungos vertybės. Deja, Vilniuje situacija kitokia. Negalima iškabinti gatvių pavadinimų, vietovių pavadinimų dviejomis kalbomis, net ir tose vietose, kur Lenkų tautinė mažuma sudaro daugumą. Daug problemų yra su Lenkų tautinėmis mokyklomis dėl švietimo pareigūnų veiksmų E, sumažinamas Lenkų mokyklų ar klasių skaičius šimtų. Taip pat yra ribojamas Lenkų mm, kultūrinės veiklos mastas. Tikrai keista situacija, e, kad taip yra, ypač kai Lenk kultūrinis gyvenimas finansuojamas iš Lenkijos biudžeto. Taigi negalima leisti, kad tai testus ir mes, mūsų parlamentas, turimtis veiksmų. Ačiū ponui Černetski. Dabar. Ponas Petinas, ponė pirmininkė, šį vakarą dalyvavau prieimime, e, kur dalyvavo e, parlamentarų salone, salone šiandien, šiandien e, pasirodymą Aš ir praėjusiais metais Londone tą mačiau. Ir tas ansamblis parodo Kinijos kultūrą. Kultūrą, kurią Kinijos vyriausybė per pastarosius 60 metų griovi. Šiandien vakare aš pasibaisėjau, kad balandžio mėnesį suplanuotas pasirodymas Rumunijoje buvo atšauktas dėl Kinijos vyriausybės spaudimo. Tai yra absoliučiai nepriimtina. Rumunija, valstybė, kuri teigia esanti demokratinė, leidžia pasiduoti tokiam spaudimui, kurį vykdo komunistinis tironas. Aš norėčiau pasakyti, kad šiniūn e, menininkai propaguoja toleranciją, filosofiją, teisingumą ir užuojautą. Ir e, net nestebina, kad komunistų partija bijo tokios ideologijos. Aš norėčiau pasiūlyti parlamento pirmininkui ponui Buzikui, kad e, mes bandytume atitaisyti padėtį, pakviesdami šį ansamblį į Europos parlamentą, kada tik jiems būtų patogu. Tai būtų akivaizdus paramos ženklas tiems nepaprastai drąsiems Kinijos demokratams. Ačiū, ponė Batinai. Ponas Keli vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pasmerkti Europos parlamente neteisingą Airijos, Britanijos ir Vokietijos pasų naudojimą neseniai žudant e, Hamaso vadus. E, Dubajaus policijos e, vadovas pareiškė, kad žudimus vykdė Masadas. Šis atvejis akivaizdžiai rodo, kad ES pasai gali būti klastingai naudojami vykdant nusikaltimus tai kelia susirūpinimą ypač airiams. Nuo, to, kai me, nuo tų metų, kai mes 22 e, metais gavome savo nepriklausomybę, tapome laisva ir demokratiška valstybė. Mūsų žmonės gali keliauti visur, kur tik nori. Tai, kad šioje situacijoje buvo panaudoti suklastoti pasai, iškėlė grėsmę mūsų nepriklausomybė, ypač e, Dubajuje. Ir aš norėčiau kreiptis į komisiją, kad šis atvejs būtų išnagrinėtas. Ir Masado vyriausybė, jeigu ji iš tikrųjų šios žudimus vykdė, ji privalo kompensuoti moralinę žalą mums ir kitoms susijusiams valstybėms. Ačiū. O dabar žodis vienai minutiai ponui Keliai, ponui Alanui Keliai. Sorry, we'll get over this com, uh, confusion eventually. Um... Pagaliau, pagaliau išsiaiškinome pavardžių painiavą. Europos Sąjungoje regionų žemėlapis turi būti rim, perpieštas. Jau per ankstesnę komisijos kadenciją e, matėme, kad tai reikalinga. 2006 metų statistiko Eurostato žemėlapis ir duomenys tai parodė. Dabar e, svarbu pripažinti, kad ES ekonomika iš esmės pasikeitė Paimkime tik vieną pavyzdį. Mano valstybėje nedarbo lygis e, pietvakariuose išaugo daugiau negu 40 procentų pastaraisiais metais. E, prisiminkime, kad jau ir prieš tai tie skaičiai augo. E, pietvakariuose, tokiuose kaip Limerikas, Tipereris, yra imamasi visokių priemonių, kad dar užimtumas būtų skatinamas, tačiau vis tik nedarbas pasiekė kritinį lygį. Airijos ekonomika, kaip ir kitos e, ekonomikos 2006 ir 2007 metais kilo, bet tai įvyko jau labai seniai. Todėl valstybės narės turėtų informuoti komisiją apie ekonominę regionų e, būklės pasikeitimą ir komisija negali elgtis toliau nekeisdama savo žemėlapių. Ačiū. Dabar vienai minutiai ponas Tudor. Doamnelor și domnilor, Eu cred că cel mai important dar pe care Dumnezeu l-a făcut. Ponios ir ponai, manau, kad didžiausia dovana, kurią Dievas suteikė žmonėms ir šiam pasauliu, yra šuo. Prisiminkime, kad per Prancūzijos revoliuciją buvo uh, e, suformuoluoti tokia mintis, kadangi pažįstu žmonės, vis dėlto pirmenybę atiduodu šunims. Lordas Byronas nepaprastai mylėjo šunis. Mano šalyje E, šunų mylėtojams kelia siaubą, e, kaip tai, kaip žiauriai elgiamasi su valkataujančiais šunimis. Ir žmonės apsilankantis Rumunijoje stebisi, kad šalyje tiek daug valkataujančių šunų ir kaip su jais elgiamasi. Mes norime pakeisti e, įstatymą, kurį priėmė parlamentas ir pagal kurį valkataujančius šunis galima uh, žudyti, bet juk e, Dievas sukūrė ir kitus gyvūnus. Ir todėl norėčiau kreiptis į parlamentą, kad jis paragintų e, Rumunijos vyriausybę gerbti Paryžiaus 81 metų deklaraciją, nes tie, kas ne, nemyli šunų, gyvūnų, nerodo pagarbos ir aukščiausiam kuriejui. Ačiū, žodis ponui Tremosa. Moltes gracias, senor prezident. Dear colleagues, I would like to deny... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau kalbėti apie padėtį kiaulienos sektoriuje Katalonijoje. E, su, Lienos kaina labai e, sviruoja dėl importo iš trečiųjų šalių. Dažnai ta įvažiama mėsa nepakankamai gerai patikrinama. Ir įvežama keuliena paprastai e, taip daroma, kaip daroma prielaida, tenkina ES reikalavimus. Tačiau atrodo, kad situacija nesikeis ir ateityje Nors e, Europoje, Europos gamintojams keliami griežti reikalavimai užtikrinti gyvūnų gerovę, tačiau į ES įvežamai keulienai tokie reikalavimai netaikomi. Tai tikrai nesažiningos konkurencijos pavyzdys. Mes prarasime vietos gamintojus, o be jų Europa praras svarbę savo žemės ūkio sektoriaus ir maisto gamybos e, sektorių. Ačiū ponui Tremusui. Dabar ponas Tomaševskis, vieną minutę, prašom. Panie Przewodniczący, chciałbym odnieść się do sytuacji mniejszości narodowych na Litwie, których prawa... Ačiū ponė pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu apie, Lietuv... apie Lenkų mažumą Lietuvoje, šios teisės ribojimus atskirose Lietuvos srityse. Uh, galioja draudimas dviejomis kalbomis skelbti vietovių pavadinimus, nors prieš 20 metų tas vyko. Taip pat yra uždaromas Lenkų tautinės mokyklos, esą vykdoma reforma. Taip pat dokumentai, dokumentuose negali būti naudojami Lenkų ortografiniai ženklai, o komunistinio režimo konfiskuotas nekilnojamasis turtas nėra gražinamas teisėtiems savininkams. Muzikinis ansamblis Vilija e, prarado finansavimą, vyriausybė nubraukė finansavimą e, trys iš keturių vietų muzikantams buvo nubrauktos, taigi mes turime e, gerbti šitą principą vienybė įvairovėje. Ačiū. Ačiū ponui Tomaševski. Dabar pono Meginės vieną minutę. Mr. Tremeso raised the issue of below cost production in agriculture. Kai mes kalbame apie žemas sąnaudas žemės ūkyje, tai aš čia taip pat jaučiu didelį susirūpinimą, kaip ir kiti parlamentarai, bet man nelabiau neramina komisijos požiūris į žemės ūkį ir maisto pramonę, nes 2020 strategijoje šis gyvybiškai svarbus e, sektorius yra pamirš, pamirštas. Taigi raginu komisiją neignoruotų šio svarbaus sektoriaus. E, tikiuosi, kad e, tokia pozicija neatspindi, jog šis sektorius nėra svarbus, ypač kai atsižvelgsime į es biudžeto reformą. Norėčiau priminti komisijai, kad žemės ūkio bei e, maisto sektorius yra svarbus dėl aplinkosaugos, maisto tiekimo saugumo bei darbo vietų kaimiškose vietovėse priežasčių. Todėl jam turi būti skiriamas pakankamas dėmesys 2020 e, strategijoje Taigi dėkoju mano rinkėjams Airijoje, jauniesiems e, ūkininkams, kurie atkreipė mano dėmesį į šį nepaprastą trūkumą. Dėkui, ponė Maginis. Dabar ponė Tikau. Muchas gracias, señor presidente. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Metų pradžioje nedarbo lygis eurozonoje siekia 10 procentų. 27 valstybėse narėse jis siekia 9,6 procento. Jaunimo tarpe nedarbo lygis siekia 21 procentą. ES maždaug 20 milijonų bendrovių veikia ir 99 jų yra, procentai jų yra smulkios ir vidutinės. Du trečdaliai privataus sektoriaus darbo jėgos e, yra, dirba E, mažose ir vidutinėse įmonėse. Paprašiau komisijos ir valstybių narių apibriežti priemonių paketą, kuris paremtų mažas ir vidutinės įmonės e, iš, e, išbrendant iš finansinės ir ekonominės krizės. Tai palengvintų tų įmonių steigimą ir veikimą. Sukurtos priemonės leistų E, pasinaudoti prisitaikymu prie globalizacijos fondų ir septintąją mokslinio tyrimo programa. Administracinės procedūros turėtų būti supaprastintos, kad e, mažos ir vidutinės įmonės galėtų naudotis ES lėšomis. Ūkininkų atveju taip pat vyriausybės turėtų suteikti tam tikras garantijas kreditams, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų įveikti krizę. Tam tikrą laiko tarpą, aišku. Dėkuoju, ponė Tikau. Papa Nikolau, vieną minutę. Adre. Το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης στην Ελλάδα είναι... Ačiū. Nelegalios imigracijos problema Graikijoje yra labai aktuali, aktualesnė nei kitose valstybėse narėse. Tas, žinome, taip yra susijęs su šalies geografinė padėtimi ir ilga jūrių siena. Atsižvelgiant į tai, yra būtina, kad Graikijos vyriausybė valstybė didesnį dėmesį skirtų iniciatyvoms, ypač įstatymams, e, kurie rašomi kovai su nelegale imigracija. Šiame kontekste būtina imtis taisyklių, kurios yra daug griežtesnės nei kitose valstybėse narėse. Tai turėtų padėti sumažinti nelegalios imigracijos mastus bei skatinti teisėtą imigraciją. E, kol kas temas sprendžiama tik priebėgomis ir tai dar viena nesėkmė ilgoje nesėkmių e, serijoje Šiuo metu daug problemų yra e, su prieglopščio darbo leidimu išdavimais daug daugiau nei kitose valstybėse narėse. Tačiau nepamirškime, kad nelegali migracija yra visos Europos problema. Dėkui, ponui Papa Nikolau. Dabar viena minutė ponui Aziul. Mulțumesc, domnule președinte. Respectarea dreptului la intimitate a devenit în ultimul timp un... Labai ačiū. Žmogaus privatumo apsaugojimas yra nauja tema, ypač dabar, kai atsirado naujos informacijos technologijos. Šios technologijos yra naudingos daugumai veiklos sričių, tačiau trūksta e, slaptumo, konfidencialumo ir negalima priboti galimybių prieiti prie asmens duomenų. Turėtume užtikrinti, kad piliečiai galėtų kontroliuoti, kaip jų duomenys yra gaunami ar platinami dabartiniai duomenų apsaugos įstatymai nėra atnaujinti, todėl negalima išspręsti pačių naujausių problemų. Iš visuomenės gauname pastaruoju metu daug ženklų, rodančių, kad turime geriau apsaugoti žmogaus privatumą. Ir pastangos atnaujinti teisinę bazę yra sveikintinos, tačiau, mano nuomonė, jų vis dar nepakanka, ypač kai galvojame apie naujus iššūkius. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis vienai minutiai suteikiamas ponui Vlašekui. Pane předsedo, uplynulo více než půl roku od bezprecedentního. Pone pirmininkė, daugiau nei pusė metų praėjo nuo precedento neturinčio įvykio. Kanada įvedė vizų sistemą piliečiams iš Čekijos Respublikos. Paaiškinimas, kurio sulaukėme, buvo toks. E, kitapus vandenino gyvenantis čekai romų tautybės masiškai prašo prieglopsčio. O pas mus visos sąlygos taikomos, visiems taikomos vienodos sąlygos, tai būtų čekai, ukrainiečiai, afroamerikiečiai ar kitos tautybės žmonės. Pagrindinių teisių ir laisvių hartijoje pasakyta, kad visi turi tokias pat teisės. Kanada paminėjo romų tautybės žmonės. Tai reiškia, kad dėl vienos etinės grupės keičiamos sąlygos ir kriterijai. Ar tikrai taip turėtų būti? Ačiū toliau. Vienas, vienai minutiai e, žodis suteikiamas ponui Dies Demera. Ačiū pirmininkė. žinote, šiame parlament, šis parlamentas balsavo prieš susitarimą e, dėl, sus, dėl SWIFT, tai vyko vasaro 11, dabar komisijai suteiktas naujas mandatas e, vykdyti dėrybas ir aš noriu užduoti štai tokį klausimą, taip pat ir tarybos pirmininkiai, su, su, su kuo kas yra mūsų diskusijų partneris. Po to, kai mm, dėrybos neįvyko, ar e, deramasi visų valstybių narių vardu, ar vyksta dvi šalės dėrybos. Jeigu vyksta tokios dėrybos ir diskusijos, tai tikriausiai mes visi norėtumėme ir reikalautume, kad Europos parlamentas vaidintų vaidmenį tose dėrybose. Ahora, ahora, Toliau vienai minutiai žodis suteikiamas ponui Borgecijo. Ačiū pirmininkė. Vasario 23-ąją Lombardijoje e, ištekėjo nafta iš nebenaudojamos naftos perdirbimo gamyklos ir tai virto ekologinė katastrofa, nes tūkstančiai e, kubinių metrų naftos pasipylė į upę. Ir atrodo, kad tarša pasieks netgi po upę, kuri kerta visą lygumą ir teka į Adrijos jūrą. Tai yra krizė, kraštutinė padėtis ir Lombardijos regione paskelbta nepaprasta padėtis. Todėl dabar, kreipdamasis į Jūs, pirmininkė, norėčiau paprašyti, kad ES įsikištų, koordinuodama veiksmus e, šiame regione, nes e, atrodo, kad užteršta, užterštas visas po upės baseinas. Taip pat reikėtų suteikti finansinių priemonių, reikės finansinių priemonių, kad būtų reabilituota visa e, teritorija, kurioje įvyko ši katastrofa. Ačiū ponui Borgecijui. Dabar ponui, ponia Karvalijų, vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Regioniniai skirtumai niekur nedingo. Mes matome, kokia situacija yra viso Europos Sąjungoje. Todėl labai svarbu, kad sanglaudos politika palaikytų mažiau išsivyščiusius regionus. Čia aš paremčiau iniciatyvą Baltijos jūroje, jūroje ir mm, Dunojaus regione. E, tai liudyje, kad komisija e, deda pastangas bei mm, ieško naujų strategijų. Na, e, pažiūrėkime, kas vyksta pietrytinės Europos regionuose, taip pat labai nutolusiuose regionuose, tokia kaip e, Karibų salos ar Madeira. Taigi šio, šiems regionams reikia strategijos, kuri padėtų įtvirtinti ekonomikos augimą, užimtumą, socialinę sanglaudą. Mums reikia nepamiršti, kad mūsų regionai Atlanto vandeninė yra tiltas į JAV. Ačiū dabar ponas Alvaras. Viena minutė. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėjau pabrėžti, kad susisiekimas oro yra vienintelė galimybė nuvykti į labai nutolusius regionus tiek keleiviams, tiek kroviniams ten gyvenantiems žmonėms būtina, kad nuolat vyktų susisiekimas orų, kad būtų mm, lėktuvais gamenami keleiviai bei kroviniai. Jeigu tai nebus užtikrinta, iškart nukentėjęs ekonomika. Deja, dauguma e, oro bendrovių nesidomi šiais regionais, kadangi ten nevyksta pakankamai žmonių, negabenama pakankamai krovinių, todėl turėtumėme mes e, pasirūpinti, kad šie regionai vystėsi ypač šiais sudėtingais krizės laikais. Būtina palaikyti šios regionus ir užtikrinti ten normalų rinkos funkcionavimą. Negalima, kad ne vienas regionas būtų pamirštas, pamirštas kuriant transeuropinius tinklus. Kirški. ekonomistów i polityków ogłosiło już koniec kryzysu. Ponas Sikirskis. Daug ekonomikos ekspertų ir politikų prognozuoja, kad ekonominė krizė baigėsi. Deja, duomenės rodo ką kitą. Nedarbas e, išaugo, visoje Europoje yra daugiau nei 32 milijonai bedarbių Tai reiškia, kad mums nepavyksta užtikrinti ekonomikos augimo. Taip pat auga jaunimo nedarbas, tai kelia ypatingą nerimą, kas penktas jaunuolis Europoje neranda darbo. Akivaizdu, kad tai turės labai sunkių socialinių mm, pasiekmių, išplis narkotikų vartojimas, alkoholizmas, išauks nusikalstamumas. Kalbant apie ateitį, esu įsitikinęs, kad išeitis yra vidaus rinka, tai yra mūsų pagrindinis koziris. Turime geriau pasinaudoti europinės ekonominės erdvės pranašumais, reikia supaprastinti taisyklės ir įtvirtinti tikrą ekonominę e, sąjungą. Minuto, Labai ačiū. Poliau, pon, ponas Tomašesku. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kadangi geros gamybos praktikos kodeksas vasario pradžioje baigėsi, mikrobiologijos e, institutas Bukarešte daugiau nebeturi licenzijos gaminti ir pateikti į rinką vakcinas. Kadangi buvo imtasi korekcinių priemonių kurios buvo sukurtos instituto vadovybės kartu su vaistų nacionalinė agentūra, mes tikėjomės, kad šis institutas atgaus leidimą dirbti balandžio pabaigoje. Nepamirškime, kad tokio svarbaus instituto veiklos sustabdymas keletoj mėnesių ir nacionalinių ir europinių lygių kelia didelį, didelę grėsmę. Manau, kad labai svarbu Europos institucijoms griežčiau kontroliuoti tokias situacijas, kad tokie veiklos sustabdymai ateitie nepasikartotų. Labai ačiū. Toliau. Galiu tik pasakyti parlamentarams, kad jau praėjo pusę valandos ir turime pereiti prie kito punkto. Yes. Dėl darbo tvarkos. Υποβάλλω... Gerbiu Jūs, ponė pirmininkė, bet norėčiau pateikti prašymą. Rytoj Jūs paskelbėte, kad perduosite sąrašą tų asmenų, kurie m, mm, norėjo pasisakyti, e, pasinaudoti savo vieną minutę, kad e, galėtų išsakyti savo mintis per kitą e, plenarinę sesiją. Taigi reiktų nurodyti ne tik e, tokius norinčius narius, bet ir e, kokią temą jie kalbės. Būtina užtikrinti kuo didesnį saugumą. Mes tikimės, kad jūs rytoj mums perdusite tokį uh, narių sąrašą. Yra daug žmonių, kurie nespėjo pasisakyti. Uh, Taigi reikia pirmiausia atsižvelgti tai, kada buvo paprašyta pasisakyti ir atsižvelgti tai, ar per praėjusią plenarinę sesiją narys ar narė spėjo pasisakyti. Ačiū. Jūs tikriausiai žinote, kad kriterijai, kuriais vadovaujamės, yra štai kokie e, subalansuotas. E, e, žodžio suteikimas visoms frakcijoms, atitinkamai pagal frakcijos dydį. Taip pat pirmenybę teikėme tiems parlamento nariams, kurie nepasisakė per paskutinį posėdį. Ne, efkaristo. Δεν μίλησε σήμερα ούτε ένας... Ačiū, ponė pirmininkė. Ne vienas žaliųjų frakcijos narys nepasisakė, kitos frakcijos turėjo penkis ar septynis kalbėtojus, o mes ne vieno. Taip, aš ką tik tą patį ir aiškinau. Jūsų frakcija pateikė tris prašymus pasisakyti, tačiau visi prašantieji pasisakyti kalbėjo per praeitą plenarinį posėdį. Todėl mes turime taisyklę, turime kriterijų ir pritaikėme. Norime vienos minutės pasisakymus paskirstyti subalansuotai. Puiku. Eikime toliau prie kito darbo atvarkės punkto. Kas tuos kriterijus nustato? Ar jūs pirmininkė tuos kriterijus nustatote, ar sekretariatas, ar jie yra kur nors surašyti? Yra sąrašas parlamentarų, kurie prašo pasisakyti. Tame sąraše yra nurodyta, kurie per ankstesnę sesiją pagal 150 taisyklę pasisakė. Remdamiesi tokią informaciją, vicepirmininkai ir pirmininkas paskirsto kalbėjimo laiką visoms frakcijoms. Šį kartą taip jau atsitiko, kad visi trys žaliųjų frakcijos nariai pasisakė ir per praeitą posėdį, todėl šį kartą jiems žodžio nesuteikėme. Taip čia mes dirbame stengiamės užtikrinti, kad visi turėtų galimybę pasisakyti. Žinoma, atsižvelgime į frakcijos dydį ir į mano ką tik paminėtą į kriterijų. Suteikime žodį tiems, kurie anksčiau nepasisakė. Gerbiamas pirmininkė, tai gal ir racionalu, bet parašytagi niekur apie tai nėra. Darbo tvarkos taisyklėse taip nėra pasakyta. El pirmininkas ir vicepirmininkai naudojasi savo įgaliojimais ir veda posėdį sąžiningai ir subalansuotai visų frakcijų atžvilgių. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau paklausti, ar aš esu sąraše? Ar aš esu tarptų parlamentarų, kurie prašėsi pasisakyti šiandien? Ar aš esu sąraše tų, kurie pasisakė per praeitą plenarinį posėdį? Ar gali dabar iš karto pasakyti man? Ar aš esu tam sąraše? Asip... Tuoj aš jums pasakysiu. Jūsų pavardė ponė Paliedeliai. Jūs esate sąraše socialistų frakcijos tarpe pasisakymų seka atspindi jūsų prašymo pateikimą. Kada jūs pateikėt prašymą pasisakyti, tai buvo užregistruota. Mes suteikėm pasisakyti galimybę šešiems jūsų frakcijos nariams. Jūs nepatekote tarp šių šešių. Kokiu pagrindu jūs suteikėte, nustatote tą seką? Chronologinė tvarka. Pagal laiką chronologinė tvarka reiškia pagal laiką užsiregistravimo. Jūs tame sąraše esate devinta. Viskas tvarkoj, ačiū. Jeigu leistumėt, aš norėčiau tęsti posėdį. Paaiškinau kriterijus. Sorry, the, the only problem we have is... I... Vienintelė problema, kuri mums iškilo, būtų ta, kad iš anksto nežinome, kas galės pasakyti, dabar 10 val. vakaro mes be reikalo laukiam ir pasisakyti negavome galimybės. Manau, kad turėtų būti nustatyta taisyklė. Bent jau prieš dvi valandas galėtumėm žinoti, kas turės galimybę pasisakyti per vienos minutės pasisakymus. Okay. We'll your... yes, Atsižvelgsim jūsų prašymą. Gerbiamas pirmininkė, jūs dėl to nekaltas, aišku Bet visiškai nesąmonė, mes daug valandų laukiam dabar naktį, kad galėtumėm pasisakyti, dabar 10 valanda vakaro, praėjo vienos minutės pasisakymai, mums buvo iš pradžių skirtas laikas, apgailėtina padėtis. Mes galėtumėm šį laiką skirti svarbesniems mūsų regionų klausimams. Ir jeigu mes norim juos atspindėti čia, mums turi būti suteikta galimybė. Šarla, parlamento darbas yra organizuotas nesąmoningai, bet turėtumėm žinoti, kada galėsim pasisakyti. Dabar praleidom laiką laukdami, tikėdamėsi, kad galėsim pasakyti nesąmonė. Žmonės mūsų tėvynėse, jungtinėse karaly, jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, jau baisėjasi tokia nesąmonė. Mes negalim pasisakyti dėl jų klausimų, dėl jų interesų. Uh, Kalbėkite apie tai, e, esu kalbėjęs apie tai su ponu Barosu, tai yra farsas. Jeigu aš čia turiu 10 valandą vakaro sėdėti, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, tai bent jau man turėtų būti suteikta galimybė kada nors pasisakyti svarbiais mano valstybei nariai klausimais. Kalbėkite apie tai su savo vadovais, čia ne demokratija, čia diktatūra. Thank you, thank you Ačiū. Noriu priminti Jums, kad e, ponas Baroso yra komisijos, o ne parlamento pirmininkas. Se invece di fare tutte queste discussioni avessimo avuto la possibilità di fare i nostri interventi. Jei vietoj šių diskusijų mums būtų e, buvusi sutikta galimybė pasisakyti, galbūt tai būtume pasitarnavę savo rinkėjams. Dabar yra 10 valanda vakaro, mes visi esame čia, nesitikėjomės, kad galėsime pasisakyti savo rinkėjų vardu ir jų interesus aptarti. Aš manau, kad situacija yra šiek tiek arogantiška. Na, ponios ir ponai, padėtis yra aiški. E, šiems pasisakymams numatytas pusvalandis ir mes negalime jo viršyti. Jūs prašote žodžio jūsų prašo žodžio tiek daug, kad tikrai neįmanoma visiems suteikti galimybės pasisakyti. Ir todėl parlamento vicepirmininkas taiko sąžiningus, racionalius kriterijus. Tai yra jam suteikti įgaliojimai. Ir noriu pasakyti, kad draugė su plenarinio posėdžio tarnybų vadovais pabandysime, visada bandome išsiaiškinti kiek narių galės pasisakyti ir kurie nariai galės pasisakyti. Taip ateityje bandysime sumažinti bereikalo galimybės pasisakyti laukiančių narių skaičių. Tikiuosi, kad taip mes pasitarnausime visiems. Dabar jums leidus norėčiau tęsti posėdį, nes kitaip tos diskusijos tęsis visą likusią naktį. Ir toliau pagal darbo tvarkę kitas punktas yra. Uh, gamtinė katastrofa Madeiros regione. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį komisijos vardu komisarui Ettinger. Ačiū, ponė pirmininkė.